Aš e, iš tikrųjų tiesingai įvardinau pranešėją, pranešėjas yra ponas Ferreira, bet jis negali ben, e, dalyvauti, todėl suteiksiu žodį ponui Kotas, jo vardu. Dėkoju. Kolegos dėja pranešėjas Joao Ferreira šiandien dalyvauti negalėjo ir dėl tos priežasties aš jo vardu pristatysiu pagrindinius pranešimo dalykus. Visų pirma, atsižvelgiama į komisijos parengtą ataskaitą skirtą inovacijoms melinoje ekonomikoje, kad jūros ir vandeninai galėtų būti veiksmingai panaudojami, kuriant naujas darbo vietas. Tame tekste daug ką reikėtų tobulinti, nes jis neapima visų sektorių ir nepamini labai svarbių įgyvendinimo dalykų. Tad pranešimas pateikė papildomų minčių. Mes apgailestaujame dėl viešųjų finansų, apkarpimo inovacijoms, mokslo tyrimams ir technologijų plėtrai. E, Tokias inovacijos yra absoliučiai svarbios ir vaidina ypatingai e, svarbu vaidmenį, tad e, E, horizontas 2020 programos biudžeto apkarpimas e, yra tikrai apgailėtinas. Milinoji ekonomika reikalauja gebėjimų, naujų darbo vietų kūrimo. Ir pranešime e, būtent keliamos mintį apie tai, kaip galima būtų padėti valstybėms narėms plėtoti mėlynąją ekonomiką ir kurti naujas galimybės moterims, e, e, remiamoms grupėms, e, kuriant darbo vietas ir taip toliau. Taigi eina kalba apie naują platformą, prie kurios prieiga galėtų turėti visi piliečiai. Toliau komisija turėtų numatyti finansavimą inovacijoms ir mėlynajai plėtrai, kad galima būtų remti e, mokslo tyrimus, e, padėti žmonėms kurti socialią ekonomiką, įgyti reikalingus įgūdžius, e, mažinti skurdą pakrantės vietovėse, dėkti naujas technologijas, e, energetikos sąsajas ir užtikrinti žmonėms pakrantėse prieigą prie naujų paslaugų ir galimybės naudotis naujais produktais ir politikos sinergija. Investicijos į mėlynąją ekonomiką turėtų susitelkti į ekologinės ir aplinkosauginės inovacijas. Reikia skatinti žiedinę ekonomiką, saugoti jūrin, jūros regionų uh, ekosistemą, todėl e, sakytume, kad visas tas mintis taip pat reikėtų įtraukti į rengiamą tekstą. Taigi, mums reikia tam tikros finansinės sąrangos, kuri leistų paskatinti inovacijas ir leistų panaudoti milinosios ekonomikos galimybės, kuriant darbo vietas. Tai e, turėtų taip pat palengvinti prieigą prie egzistuojančio finansavimo, pavyzdžiui, struktūrinių fondų, e, kad e, vietos agentūros, regioninės agentūros galėtų labiau paremti NVO ir, aišku, visa tai e, dar, turėtų būti daroma tinkamai paskleidžiant visą su tuo susijusią informaciją. Būtina išnaudoti visas melinosios ekonomikos galimybės. Taigi reikia didinti viešąjį finansavimą, kad nebūtų e, remiamas vien tik tai privačiu finansavimu. Reikia viešojo finansavimo, ypač kuriant galimybės, galimybės e, laivininkystėje žuvininkystėje ir ypač pakrančių vietovėse. Visą tai atsispindi pranešime, raginu jūs, kolegas, balsuoti už šį pranešimą, kurio tikslas yra skatinti mėlynąją ekonomiką. Dėkui, dabar ponas Morajas, pirmasis, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Šis pranešimas iš tiesų labai įdomus, jis e, aptarė labai svarbus problemas. E, Milinoji ekonomika apima labai daug veiklos ryčių, tai yra žvejyba, akvakultūra, turizmas, e, priekyba, prekybos laivynas ir taip toliau ir taip toliau. Taigi jie turi būti pagristi naujomis, naujomis technologijomis, o tam reikia ir paramos MVI atžvilgių ir kokybiškos paramos. Atsinaujantis energijos šaltiniai taip pat paminėti vietos iniciatyvos minimos pranešime tai reiškia, kad e, būtų kuriamos darbo vietos, nauji produktai, tai reiškia, kad mums reikia remti e, sanglaudos politiką, daug didesnį bendradarbiavimą su regionais, su vietos valdžia, jų stiprinimą per struktūrinius fondus, per regioninės plėtros fondas ir socialinės plėtros fondą taip pat. Ačiū. Ačiū, ponas Jakovčič. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie mėlynąją ekonomiką, tai galima minėti įvairias temas, nes yra susijusi su įvairiausia problematika. Kroatija, mano šalis, yra prie Adrijos jūros. Melinoji ekonomika mums labai daug reiškia, tačiau aš turiu pabrėžti taip pat e, laivų statybos klausimą. Norėčiau komisijos nariui Timermansui priminti, kad mes turime naudoti viešasias lėšas ir Europos lėšas kartu e, finansuojant e, laivų statybą E, mokslinius tyrimus šioje srityje. Laivas yra Europos produktas. Jis susideda iš komponentų, kurios gamina įvairiausios šalis. Todėl neturėtume pamiršti Europos laivų statybos pramonės, nes jie užtikrina daugybę darbo vietų. Tikimės, kad e, ji tokia išliks ir ateityje. Ačiū toliau. Panas Maragal. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Komitetas įdėjo nemažai darbo rengiant šį pranešimą. Mūsų požiūris buvo gana sutelktas ir nuoseklus. Galbūt galėjome būti šiek tiek griežtesni formuluodami šį pranešimą. Kalbame apie integruotą požiūrį, kuris būtų pagristas tvarumu. Svarbiausia yra vengti tų e, pavojų, su kuriais kartais susidarė ES politika. Mes kalbame vis apie e, tą vaidmenį, kurio turėtų imtis ES, kai kalbame apie mūsų jūras. Tie veiksmai e, šiuo metu yra gana suskaidyti. Akvakultūra, tvarumas, čia yra svarbus e, atsargumo principas, e, žinių dalėjimasis, e, kai kalbam apie jūros išteklius ir įvairios klaidos. Negalime pakartoti tų klaidų, kurias darome žemėje. Turime geriau stengti suprasti jūrą. Ponas Arno, Arnot, ačiū, ponia pirminkė. Viena iš didžiausių problemų šiuose diskusijose, kurios trunka po penkias minutės, yra tai, kad negalime skirti pakankamai dėmesio temams, e, kurios yra svarbia. Sutinku, kad potvinių e, energija yra ateities energija. Tačiau ne viską mes gerai suprantame. Pirmiausia, geriau atlikti mokslinius tyrimus, o po to dėkti tas technologijas. E, tikiuosi, kad pažabodami potvinio energiją taip ir darysime. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką per man skirtą minutę. Tai yra suskistintos gamtinės dujos kaip perinamasis kuras. Perinamasis reiškia, kad tam reikia ne vieno pokyčio. Toje pramonės srityje, kuri, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje jau ir taip yra parklubdyta. Todėl reikėtų elgtis atsargiau, kad nesukurtume dar daugiau nedarbo šioje ne, E, srityje. Ačiū, ponia Kapel. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Melinoji ekonomika apima visas ūkio šakas, kurios yra susijusios su jūra ir vandenynu e, mėlynoji ekonomika sukuria e, nuo 3 iki 4 procentų Europos BVP, sukuria taip pat daug darbo vietų ir 90 e, milijonų eurų prisideda prie e, Europos vertės kūrimo. Ir mes turime daryti viską, kad būtų tvariai e, tvarkomos pakrantės ir nepamiršti taip pat naujųjų technologijų bei inovacijų ir mokslinių tyrimų vaidmens. Kitas svarbus aspektas yra investicijos. E, šiame pra, pranešime e, kritikuojama, kad horizonto 2020 lėšos yra e, karpomos e, ir dėl to kenčia tam tikros ekonomikos šakos ir tame tarp per melinosios ekonomikos šakos. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį komisarui Timermans, kad atsakytų į klausimus. Dėkoju, panė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai, nors jo ir nėra. Ir dėkoju įtre komiteto nariams už platų ir sveikintiną pranešimą, kuris atsižvelgia taip pat į žuvininkystės ir užimtumo komitetų nuomonės. Labai svarbu įgyvendinti mėlynojo augimo darbo tvarkę. Mėlynoja ekonomika gali prisidėti prie augimo ir darbo vietų kūrimo. E, pranešime pripažįstama, kad valstybės narės gali geriau panaudoti šį potencialą. Turiu pasakyti, kad mūsų požiūrėje tai pilnai atsispindi ir kad komisija visiškai pritarė jūsų požiūriui. Mes esame e, pasirengę ginti e, jūrų ir vandenino ekosistemas, e, stengtis, kad jūros išliktų švarios, esame pasiryžę laikytis atsargumo principo, ir inovacijas ir technologijų plėtra turi prisidėti prie šių tikslų pasiekimo. Pasisakome taip pat už inovacijas tiek naujuose, tiek ir egzistuojančiame jūrų sektoriuje. E, informacijų platformų, naujų gebėjimų ir e, E, kvalifikacijų kūrimas egzistuojančiose sektoriuose yra labai svarbus. ES e, jūrų ir žuvininkystės fondo reglamente yra du specialus straipsniai skirti akvakultūros ir e, jūrų politikos e, tvariam e, vystimuisi. E, Europos strateginių investicijų fondas taip pat atveria galimybės finansuoti E, rizikingesnius projektus. Džiaugiuosi matydamas, kad pranešime raginama tinkamai įvertinti Milnusios ekonomikos mastą ir jos poreikius. Taip ir darome. Mes dabar jau esame atlikę pirmuosius tokios melinosios ekonomikos masto apskaičiavimus ir šio mėnesio pabaigoje susisieksime su valstybių narių statistikos institucijomis kad galėtume drauge dirbti toliau. Stengiamės taip pat įgyveninti ir kai kurias kitas mintis, kurios išreiškiamos uh, jūsų pranešime. Eina kalba, pavyzdžiui, apie įgūdžių uh, trūkumo užpildymą. Taip pat uh, atitinkama elektroninė platforma turėtų prisidėti prie technologijų plėtros. Sutinku taip pat, kad reikia e, ir vienodų veikimo sąlygų, kurios užtikrintų galimybės ES veikti šioje srityje. Reikia užtikrinti jūrų ir vandeninų tinkamą valdymą, kad galima būtų išsaugoti išteklius ir garantuoti lygias sąlygas visiems. Baigiant, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad komisija sveikina šį pranešimą ir toliau yra pasirengusi dirbti, kad galėtų išnaudoti pilną melinosios ekonomikos potencialą. Dėkui, diskusiją baigiame, balsavimas